Vale, Dani. Dani. Señorías, vamos a empezar la, la reunión de hoy. Primer punto, aprobación. Gerbiami kolegos, laba diena, pereikim prie pirmojo darbo tvarkės klausimų. Tai yra, pirmiausia, priimkim darbo tvarkę. Jeigu pastabų nėra, laikysim, kad darbo tvarkė patvirtinam. Dėl posėdžių protokolo tvirtinimo dabar. Perskaitysite patį sąrašą, kiek mes čia jų turime, jų yra nemažai. Nuo pat rugsėjo 6 iki vasario 7 turime posėdžių protokolo sąrašą, jeigu pastabų neturite, juos taip pat laikysim patvirtintais. Pirmininko pranešimai. Šiandien nusprendėme išplėsti klausimus, įtraukdami vieną skubų punktą, o būtent centrinio banko direktorių išklausysime. Kitus punktus atidėsime vas 28 dienai. paskui reitingų agentūrų klausimą svarstysime. Šis korigendumas buvo priimtas gruodžio 15 dieną, deputatams ši informacija buvo išdalinta. Pagal 216 darbo tvarkos taisyklių punktą kompetitingas komitetas turi išnagrinėti siūlymus, korigendum vadinamuosius pataisimus ir pateikti parlamentui. Manau, kad šito neverta atskirai nagrinėti, procedūrą jūs žinote. Pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto ir žodis teismo žvarto ponui Okerholmui. Jis yra Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos pirmininkas. Kaip žinote, E, jo tema yra įdomi, prašom, jums, ponia Alkohom, iš karto suteiksime žodį. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju už man suteiktą progą pateikti tą vadinamąjį vidurio apžvalgos pranešimą. Statistikos situacija, Elksenos kodeksas yra tos temos, kurias čia paliesiu, kalbėdamas apie statistikos valdymo patarimą tarybą. Susitelkime pirmiausia prie profesinės nepriklausomybės. Siekiame, kad būtų renkami kokybiški duomenys ir kad būtų kokybė įtvirtinta visose darbo baruose. Norime sustiprinti savo informacinę bazę, mes tą darome dviem būdais. Pirmiausia, Parengėme klausinyną, kurį pateikėme nacionaliniams statistikos institutams. Paskui e, kreipėmės į eilę su, organizu, su interesuotų kompetitingų organizacijų, kad turėtumėm išorės nuomonę turėti apie tai, kokia yra situacija įgyvendinant Elksenos kodeksą. Na, Mes nebuvome labai sužavėti to, kas buvo nuveikta, mums tai nepadarė didžiulio įspūdžio. Buvo padaryta ir pažangos, tačiau dar daug kas lieka nuveikti, e, kol tas Elksenos kodeksas bus įgyvendintas visiškai. Nacionaliniai statistikos institutai ne visada jaučia, kad teisės aktai atitinka šiandieninės realijas, kad uh, E, jie gali dirbti tinkamai remdamiesi šiais teisės aktais, kai, jų, kai kuriuos iš jų reikia atnaujinti. Na, kartais situacija jiems atrodo pakankamai kritiška šiuo požiūriu. Buvo pasiekta pažangos, gal 15 procentų. Penkiolika procentų e, viso to buvo įgyvendinta ir man atrodo, kad šiuo pagrindu mes remdamiesi klausimynais pateikėme rekomendacijas, kaip elgtis. Pirmiausia, aš manau, kad mes turime imtis formalaus šio kodekso įgyvendinimu. Jis yra lėtas, aš manau, kad taip pat svarbu pakeisti teisės aktus tiems atvejams, jeigu paaiškėja, kad praktika nebūtinai atitinka kodekso dvasę, o teisės aktų nebūtinai yra. Tačiau Be to, mes turime padidinti ir skaidrumą. E, tai yra pasakytina apie darbo santykius tarp nacionalinių statistikos institutų ir viešųjų įstaigų, nacionalinių viešųjų įstaigų. Na, šiek tiek skepsio jaučiama tarp kitų suinteresuotų šio proceso dalyvių nes poreikis palaikyti ryšius jaučiamas, tačiau svarbu juos diferencijuoti, suskirtinti juos į administracinių reikalų santykius ir profesinius santykius, o tai ne visais atvejais yra aišku. Taip pat, regisi, reikėtų padidinti skaidrumą, kai dėl skirimo ir atleidimo procedūrų, kai skiriami generaliniai direktoriai. Mes turime pripažinti, jog yra visai lė atvejų, kai sutapo generalinių direktorių ir vyriausybių pasikeitimai. Man atrodo, tai yra irgi kažkas tokio, į ką reikia atkreipti dėmesį. Taip pat turime sustiprinti nacionalinių statistikos institutų vaidmenį, nes jie savo šalyje turi atlikti koordinavimo vaidmenį, nes tai yra būtinas dalykas, norint atsiliepti tinkamai iškeltus tikslus. Mes taip pat turime atkreipti dėmesį į tai, kaip įsigyvendinamos taisyklės nacionalinėme lygmenyje, kaip rekomenduojama e, naujajame Elksenos kodekse. E, galėtume pasisemti patirties iš Prancūzijos ir Junktinės karalystės. Visa eilė šalių jaučia tam tikrą įtampą. Bet netrodo, kad mes turėtume šioje srityje neišvengiamų problemų. Jaučiame, kad naujiems statistikos duomenims poreikis egzistuoja, tie duomenys galėtų būti susijęs su energetika, klimato kaita, kova su skurdu ir visai lė kitų sričių. Kita vertus, mes žinome, kad biudžeto problema tampa vis aktualesnė. Bet tai pasakytina apie visą Europos Sąjungą. Suprantama, čia vėlgi atsiras daugelis sričių, tam tikrų problemų, tai apims daugelį ir statistikos ryčių. Didesnį dėmesį reikėtų skirti prioritetų nusistatymui. Turime atkreipti dėmesį į naujų iniciatyvų finansavimą. Turime daryti viską, ką galime, kad padidintume savo darbo efektyvumą ir našumą. Tai pasakytina ir apie nacionalinį lygmenį ir apie bendradarbiavimą tarp atskirų valstybių statistikos įstaigų. Turime neužmiršti, kad reikės tai, ką sutaupome šiandien, investuoti rytoj. Tad nebūtina taupyti investicijoms skirtų lėšų, kadangi investicijų trūkumas šiandien gali daug brangiau kainuoti rytoj, galime prarasti be to darbo našumą. Kai dėl kokybės įtvirtinimo kriterijų, tai, buvo, tai yra tas sektorius, kur nuveikta buvo, sakyčiau, mažiausia. E, šioje srityje trūksta tam tikro įsipareigojimo tinkamų prisėmimo. Turime e, skelbti su kokybė susijusius harmonizuotus ir supaprastintus pranešimus, ataskaitas. E, plačiai, plačiai visuomenė taip pat svarbu informuoti, nes tai yra ta tema, dėl kurios e, dar suinteresuotos pusės iki galo nesutarė. Kokybė susidaro toks įspūdis, e, yra esminis dalykas e, statistinių duomenų patikimumui ir pasitikėjimui jais. Mes darbų šioje srityje tęsėme, identifikuotas problemas ketiname spręsti, telkti tam pastangas ir atidžiau žvelgsime į atskirų šalių pateiktą informaciją Bandysime atsižvelgti į gerąją sukauptą praktiką, atlikti jos vertinimus ir žiūrėsime, kas ką galėtų ar turėtų nuveikti gerinant statistikos duomenų rinkimą. Ta atspindėsime savo galutinėje ataskaitoje, kuri pasirodys vėliau rudenį. Ačiū, ponė pirmininkė, tiek šiandien norėjau pasakyti įžanginėme savo žodėje. Dėkoju. Sí. Carla. Thank you, Chairman. Since the speaker happens to have the same mother tongue as I, I will... Dėkoju. Aš pasinaudosiu galimybę kalbėti gimtają kalbą šiandien. Siūlau visiems susirasti ausines, vertimas iš švedų kalbos yra užtikrintas, regisi. Dėkuoju už pranešimą. Puiku, kad jūs e, pateikėte rekomendacijas, nors jūs e, šiek tiek kelia kartais ir rūpeščio. Tačiau dabar reikės veikti remiantis tomis rekomendacijomis. Aš norėčiau paklausti jūsų E, kokia galėtų būti jūsų nuomonė pagalba iš mūsų pusės ir ko jūs tikitės? Ką mes galėtume padaryti iš savo pusės, padėdami jums e, e, paskelbti tas išvadas, nes aišku, komisijai visuomet yra daromas tam tikras spaudimas, kad priemonės, priimamas priemonės būtų tinkamos valstybės narės ir jų sprendimų prieimėjai nacionalinių lygmenių turi laikytis šitų rekomendacijų. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kokio tipo diskusijas jūs jau esate šitais klausimais e, e, organizavęs tarybos lygmenių? E, taip pat jūs kalbėjote apie ekonominį paketą, kuris yra aktualus klausimas dabartiniam kontekste. Stabilumo ir augimo pakte, kurios iš priemonių galėtų būti čia uh, pabrėžiamos. Pavyzdžiui, daug buvo kalbama apie baudas. Ar jūs nemanote, kad turint omenyje, kad yra naujas makroekonominis aspektas stabilumo pakte, uh, Ar jūs nemanote, kad reikėtų tame kontekste taip pat kalbėti apie baudas ir sankcijas ir ar reikėtų bausti tas valstybės, kurios e, falsifikuoja statistinius duomenys? Turiu galvoje valstybės, kurios kitoms valstybėms narėms pateikia netikrus skaičius, netitinkančius teisybės ir taip e, sukuria įvairiausių problemų Europos mastu. Ar jūs turite apibrėžimą, kurie duomenys yra sufalsifikuoti ir, ir kaip jūs nustatote, ar tai yra sąmoningai daroma ar nesąmoningai daroma, kas yra falsifikavimas, o kas yra paprasta klaida, ar yra e, sankcijų, nuobaudų mechanizmas tokių falsifikavimo atveju, kuriuos aš minėjau, ir ar yra e, politinė valia priimti tokius dalykus. Aš taip pat. E, galvoju apie e, klaidingų duomenų perdavimą. Ar jūs turite taip pat apibrėžimą tokios savokos ir galbūt galėtumėt pateikti statistinių duomenų, koks procentas yra tokios būtent informacijos pateikima? Aš taip pat atsakysiu gimtają kalbą, kol kas e, neturėjau progos to daryti, tai pirmą kartą pabandysiu pasinaudoti šitą galimybę. Dėl paskutinio klausimo. Aš e, manau, kad labai sunku į jį ats, at, atsakyti. Šiaip labai lengva identifikuoti klaidas, tačiau labai sunku nustatyti, ar tos klaidos buvo sąmoningos, tyčinės ar ne. Ir aš manau, kad e, sankcijų sistemos įvedimas, e, įvedimo klausimas, jos svarstymas baigtųsi begalinėmis diskusijomis apie tai, ar duomenų perdavimas neteisingų domenų perdavimas buvo tyčinis ar ne. Ir dabar iš savo patirties jau žinome, jog net teisingų domenų perdavimas gali kainuoti labai brangiai, nes tai yra pasitikėjimo, politinio lygmens, ekonominio pasaulio, finansų pasaulio pasitikėjimo klausimas. Nes šie sektoriai teikia labai didelę svarbą statistiniams duomenims, ataskaitoms ir aš manau, kad e, klaidingos informacijos pateikimas gali labai brangiai kainuoti. Todėl aš e, nugastauju, kad tai yra papildomas faktorius, kuris uh, gali turėti tam, tam tikrą neigiamą poveikį ir aš manau, kad reikėtų su laiku sukurti tam tikrą administracinį mechanizmą, kuris leistų identifikuoti tą klaidingą domenų perdavimą kaip tyčinį ar ne, tačiau reikia tam, aišku, tam tikrų rodiklių fiksavimo. Todėl rinkos, kuomet yra pateikiami klaidingi duomenys, e, reaguoja ir, ir tai kelia taip pat problemų mums. Jūs taip pat klausėt, ką jūs galite padaryti, siekdami padėti mums, kai žiūrim į visą sistemą, kaip į visumą. Tai viena vertus yra klausimynas, kuriame yra įvertinamas nacionalinių statistikos institutų patikimumas, Ir kita vertus yra statistinių, surinktų statistinių duomenų sklaidos patikimumo klausimas. Tai yra specializuotų struktūrų ir Eurostato duomenys. Jeigu žaliava yra bloga, tai aišku, tie duomenys negali būti patobulinti vėlesnėse stadijose. O tai, kas ateina iš nacionalinių tarnybų, jau turi būti patikima, kiek tai kaip įmanoma labiau. Aišku, yra įmanoma dar informacijos šaltinius patobulinti, kad e, būtų įmanoma dirbti su tikrai kokybiška informacija. Todėl čia reikėtų pabrėžti nacionalinių statistinių domenų šaltinių kokybės aspektą ir reikėtų, jog nacionaliniai kodeksai sutaptų su Europos ligmens kodeksai šioje srityje. Tuomet bus galima tinkamai veikti. Mes taip pat esam sunerime dėl kodo praktinio gyvenimo lėtumo. Politinis spaudimas turi būti daromas, kad e, procesas pagreitėtų ir mes manome, kad e, tas politinis spaudimas yra esminis dalykas, siekiant užtikrinti greitą ir tinkamą įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu ir, ir kitais lygmenimis. Aš manau, kad ir jūs taip pat turėtumėt turėti įsivaizdavimą, kur kyla šioje srityje problemų. Ir norėčiau taip pat atkreipti sudėmėsi į statistinių kodeksų evoliuciją ir į ateitį. Čia Europos parlamentas gali e, suvaidinti teigiamą vaidmenį, prisidėdamas prie labiau realybę atitinkančių ir modernesnių statistikos kodeksų atsiradimo. Dažnai man susidaro įspūdis, kad yra nepakankamai atsižvelgiamai sąnaudas, nes e, tos sąnaudos kyla dėl nepilnos informacijos arba dėl nekokybiškos informacijos. Aš turiu omenyje Graikijos atveju, pavyzdžiui, tos sąnaudos gali būti labai didelis. Ir jeigu nėra tinkamų duomenų, tai padėti labai sunku įvertinti ir sunku net apskaičiuoti, kiek tokia padėtis e, gali E, generuoti sąnaudų paskui. Pirmininkas kalba be mikrofono. Simplemente, señor presidente, quisiera, aprobar, eh, quisiera aprovechar eh, para hacer cuatro puntualizaciones y ver si existe. Aš norėčiau paminėti keturis klausimus ir paskui pažiūrėsiu, ar jūs galėsite kažkaip į juos sureaguoti. Graikijos problema mums aišku aiškiai parodė, kokia yra situacija su sankcijomis. Visos sankcijos e, priklauso nuo patikimų statistinių duomenų. Todėl valdysenos pakete yra pakeitimas dėl baudų toms šalims, kurių statistiniai duomenys nėra pateikiami, pa, patikimi. O tas žodis patikimi yra pasirinktas specialiai. Taigi, kalbant apie sankcijas, jos turėtų remtis objektive atsakomybė, nes reikia užtikrinti, kad veiktų viešosios įstaigos tinkamai. Taip pat iškyla politinės atsakomybės klausimas. Tačiau nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių statistikos įstaigų e, atsakomybės taip pat nereikia pamiršti. Ir e, bausmė, bauda neturi būti siejama su tyčiniu ar netyčiniu klastojimu. Taigi, ar jums atrodo, tai yra tikslinga? This, so uh, Norėčiau pasakyti štai ką. Kalbant Apie turimus pajėgumus pasakysiu, tai ką jau sakiau. Žinant, kaip kartais sprendimai gyvendinami Europos Sąjungoje, turime prisiminti tokį dalyką, kad net jeigu viskas įgyvendinama taip, kaip turėtų būti, praktiškai automatiškai, iš patirties žinau, kad galiausiai viskas yra įgyvendinama politiniu keliu. Galiu puikiai įsivaizduoti, kad tai, kas vėliau bus vadinama klaidinga informacija, e, bus galima pateisinti techniniais įvairiausiais dalykais, aspektais. Ir tai bus, nu, ir bus pasakyta, kad na, dėl to įsivėlė klaidų, kad dėl techninių sprendimų atsitiko taip ar kitaip. Tai būna. Viskas atrodo labai paprasta, tačiau praktikoje gyveninti visą tai yra gerokai sunkiau. Yeah, you, I will give the floor to Cal again, and I maybe ask the Commission to say a word about the proposal you. Norėčiau suteikti dar žodį kitiems kolegoms, pakalbėti gal apie tai, e, ką jūs parengėte dėl valdysenos paketų. Prašom, kolega, dėkoju pirmininkė. Angliškai klausti lengviau, sako kalbėtos, nes žodynas šios ryties egzistuoja angliškai daugiausia. Kai dėl baudų dėl duomenų falsifikavimo. Sprantama, daugiau čia bus komentaras negu klausimas. Aš manyčiau, kad šalis turi imtis politinės valios, nes titaiksite ateityje su tokiais dalykais, su duomenų klastojimu. Tačiau aišku, visada iškils galim, būtinybė įrodyti, ar šalis tyčia teikia suklastotus duomenis ar ne, ar tiesiog įvyko klaida iš tikrųjų. Tad tas klausimas bus visada labai aktualus. Jeigu pasižiūrėsite ekonominės valdysenos paketo makroekonominę dalį, nežinau kaip jūs vertinate tai, tačiau ten remiamasi tą mintim, kad ateityje komisija prižiūrės einamosios sąskaitos balansą, darbo rinkos padėtį ir taip toliau ir panašiai. bus žiūrima, kur šalis susiduria su disbalansu, kokie srityje, ypač eurozona bus atidžiai stebima. Europos komisija turės vertinti teisingai. Jei teks atlikti rimtą analizę, gilę analizę, kad galima būtų pamatyti, ar šalis susiduria su problemom ar ne. Tai vėl sprendimai čia bus priklausomi nuo statistinių duomenų patikimumo. Ar šiandien mes turime tokius patikimus statistinius duomenis? Europos semestras juk bus paremtas kokybiškai statistiniais duomenimis, kokybiškų statistinių duomenų egzistavimu visai Europos Sąjungai. Nes tai nulems galimų sprendimų prieimimą, ypač kalbant apie ekonominę valdyseną. Ar norite sakyti iš karto? Klausė pirmininkas. Na taip, galiu trumpai pakomentuoti, sako kalbėtas. Manau, ponė pirmininkė, kad statistiniai duomenys kol kas yra tikrai geri, kad būtų galima tinkamai atlikti vertinimus. Mes dabar žvelgiame į platų makroekonominį vaizdą Ir kol kas nėra labai svarbu, ar einamoji sąskaita yra atspindėta visiškai tiksliai, ar yra kokia mažytė paklaidėlė. Visą tai vis tiek reiškia, kad jūs turite pakankamai gerą informaciją, pagal kurią galite atlikti puikius vertinimus. Didžiausias iššūkis, man atrodo, yra toks. Aš remiu suprantamą šią veiklą, nes ji yra iš tiesų prasminga. Taigi iššūkis yra toks. O būtent reikia skelbti pavojų tada, kai iš tikrųjų iškyla problemų. Jeigu makroekonominė situacija yra pakankamai nebloga ir padėtis gera, tai tuomet nėra reikalo pavojų skelbti. Briuselė prieš keletą metų vyko seminarai, kur žmonės buvo pakviesti atvykti ir E, tuomet buvo kalbama plačiai apie keltų tigro fenomeną. Apie tai, ką reikėtų daryti, kad būtų, ga, ką kiti turėtų daryti, kad taip puikiai tvarkytų savo ekonomiką. Tai tuomet irgi reikėjo jau skelbti pavojų signalą ir sakyti, kad savo ekonomiką vystote, vystydami tuo pačiu metu ir ekonominius disbalansus daugelie sričių, bet niekas tuomet nesėmė tokios iniciatyvos. Dėkoju, gal Europos komisijos atstovai norėtų pakomentuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū, kad suteikėt galimybę Europos komisijai pareikšti savo nuomonę. Mes labai vertiname pranešimą ir ten pateiktą analizę ir išvadas. Norėčiau pridurti štai ką. Europos komisija dabar rengia dokumentus kuriuose bus kalbama apie tuos klausimus, apie kuriuos kalbama čia šį rytą posėdėje. Yra kalbama apie tai tuose dokumentuose, kaip ir kokius įsipareigojimus prisimti turėtų suinteresuotos pusės, kad būtų galima surinkti patikimus atisnis duomenys apimančius daugelis ryčių. Ten kalbama apie tai, kaip geriau įgyvendinti valstybėse narėse Elksenos kodeksą, kuris buvo paminėtas, nes tai yra vienas iš esminių dokumentų ir taip pat ten keliamas klausimas dėl to, kaip turime organizuoti savo darbą, kad galėtume geriau e, tikrinti statistinių duomenų patikimumą iš anksto. E, su statistikos nacionaliniais institutais būtina bendradarbiauti. Pernai mes sulaukėme didesnių įgaliojimų tyrimams atlikti Ir dabar klausimas yra toks, kaip praktiškai įgyvendinti tuos siūlymus, kaip pasiekti geresnės iš ankstinės statistinių duomenų kontrolės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Prašom, kolega. Jag har förstått att jag kan eh, använda mitt... Eh, jag vet ju att jag kan använda mitt eget språk. Eh. Aš taip pat noriu paklausti savo gimtają kalbą švedų kalbą. Aš truputį pavėlavau ir visko nespėjau išgirsti, ką jūs sakėte, dėl to man labai gaila. Tačiau, jeigu teisingai supratau, jūs pabrėžėte domenų kokybės e, aspektą. Kai kuriuose valstybėse būna spragų šioje srityje. Nors tos valstybės ir, ir turi ilgą statistikos rinkimą, ilgą stati, statistikos rinkimo tradicijas, pavyzdžiui, mano šalyje. Ir Čia kyla klausimas, kaip galima e, taikyti atitinkamus rodiklius, siekiant įvertinti tą kokybę, kuomet e, bandoma įvertinti statistikos domenų kokybę, galima pastebėti net ir tose valstybėse, kurios turi pačias geriausias e, tradicijas, kad vis dėlto būna tam tikrus spragų ir yra ką tobulinti. Nesenai Europos parlamente buvo diskutuota apie statistinių duomenų kokybę. Ir buvo taip pat paminėtas naujas pasiūlymas. Šiame kontekste pasiūlymas įkurti naują statistinę struktūrą, nes kai kuriuose valstybėse yra, yra problemų. Ar jūs manote, kad stat, statistikos taryba, pavyzdžiui, kontrolės tokia struktūra Europos lygmenių būtų reikalinga. Ar jūs manote, kad ta taryba galėtų užsimti ne tik statistiką, bet ir turėti, bet, bet taip pat dirbti ir su finansų departamentais, kurie naudoja statistinius duomenys? Ja, tak. Uh, egentligen så fanns det två frågor. Den ena är den här med... Uh... Eh, Dėkuoju. Jūs pateikėte du klausimus visų pirma yra bendro pabudžio klausimas dėl statistikos duomenų kokybės reikalavimų. Šiuo metu mes neturime pakankamų gebėjimų, kad kiekvienu atveju galėtume įvertinti šį e, aspektą. Tai yra statistikos duomenų kokybė pagal iš anksto numatytus kriterijus. Turime kelti klausimą, kokiu mastu taisyklės taikomas e, deklaracijoms, yra taikomas valstybėse narėse, siekiant užtikrinti kaip įmanoma geresnę statistikos duomenų kokybę, kaip aš sakiau savo įžanginėme žodėje. Šioje srityje yra nustatyti minimalus tikslai ir taryba jau yra E, apie tai e, kalbėjusi ir siekiama minimalius standartus ir reikalavimus įtvirtinti šioje srityje, kurių turi būti laikomasi. Tačiau, aišku, čia yra ir tam tikrų techninių problemų. Kartais neįmanoma gauti tokios kokybės, kurios norėtų vartotojai. Ir mes ne visuomet turėjom galimybę kiekvienu atveju išnagrinėti tos duomenys ir pateikti savo e, poziciją. Mes tikimės, kad papildoma, papildomas kompetencijos rytis, kurias mums suteikia Eurostatas, mums leis įvertinti taisyklių nesilaikymo keliamą riziką. Mes e, norėtume, jog statistikos peržiūrėjimo e, funkcijos būtų užtikrintos. Ir kuomet tai bus įmanoma, tuomet mes galėsime pagerinti statistikos domenų kokybę ir sumažinti tyčinio sukčiavimo e, riziką. Ar būtų daugiau klausimų? Well, Jeigu Kolegos, neprieštaraus iki 10.30 darome posėdžio pertrauką. Gracias. padovanotas dalykų skaudutis Right, um... Gerbiami kolegos, sveiki sugrįžę visi. Savaitė iš tiesų labai užimta visiems, nes vyksta komitetų posėdžiai visą savaitę. Žmonės e, turi bėgioti iš posėdžių salės į salę. Dabar vyks klausimai, klausysimės Piterio Prato. E, Jis gali būti paskirtas Europos centrinio banko vykdomosios tarybos nariu. Aš žinau, kad Ekofinas vasario 15 dieną nusprendė rekomenduoti Piterį Pratą e, šioms pareigoms užimti nuo birželio pirmos dienos šiemet ir jo kadencija truktų 8 metus. 293 e, straipsnis antroji dalis, tokiu būtų remiamasi dokumentu. E, Piteris Fratas galėtų būti paskirtas vykdomosios tarybos Centrinio banko nariu ir patvirtinta pagal šią rekomendaciją jo kandidatūra turėtų būti ir plenarinėje sesijoje. Balsuojama bus kovo 24 dieną. Be to. Tai štai. Ekonomikos ir pinigų komitetas turi pateikti savo rekomendaciją. Aš jau sakiau, kad mes 15 minučių skirsime įvadui. Jis sako, kad jam tiek laiko neprireiks įvadiniam pasisakymui. E, mes turime e, gavę jau dokumentų apie Piterį Pratą ir jam suteiksime žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Norėčiau prieš pradedant diskusiją pasakyti keletą žodžių. Man didelė garbė šiandien čia būti. Aš suprantu, e, kokia didelė atsakomybė tenka žmogui dirbančiam tose pareigose, į kurias aš esu rekomenduojamas. Eurozonos funkcionavimas yra ypatingai svarbi tema. Mes dirbame pakankamai patenkinimai siekdami užtikrinti kainų stabilumą. Jeigu pažvelgtume į tai, kiek šoko patyrė eurozona, turime pripažinti, kad m, mm, tos problemos, su kuriamis susidūrime, buvome daugmaž sėkmingai išspręstos. Finansų krizė buvo tas dalykas, kurio daugmaž sėkmingai susitvarkėme. Ir čia būtų antras dalykas. Finansų krizė parodė, kad tebelieka nemažai iššūkių, kuriuos turime skubiai spręsti. Kai kurie iš tų iššūkių nėra specifiniai eurozonos iššūkiai, tokie kaip, pavyzdžiui, finansinis stabilumas ar panašiai. Tai yra aktualu visiems centriniams bankams visame pasaulyje, tačiau yra ir eurozonai specifinių iššūkių, o būtent būtinybė tvirtinti eurozonos ekonominę valdyseną. E, tų iššūkių yra ir techninių pobūdžių, o kiti yra politiniai. Ir aš manau, kad par, Europos parlamentas čia suvaidins esminį vaidmenį. Norėčiau paminėti trejata iššūkių susijusių pirmiausia su finansiniu stabilumu, antra su eurozonos valdysena ir trečia su uh, išimtinėmis uh, e, e, monetarnės politikos priemonėmis, kurių teko imtis uh, siekiant įveikti krizę. Porą žodžių dėl pirmojo iššūkio. Aš manau, kad tai yra labai svarbu E, svarbu, kad būtų ryšys tarp finansinio stabilumo ir monetarinės politikos. Mes turime geriau pasinaudoti tą analizę, e, kurią e, matėme pateikta Europos centrinio banko dėl finansinio stabilumo. Praktiškai šis klausimas ir jos sprendimas bus grinai politinis, nes mes turime stebėsenos sistemas, reikia stebėti, kaip kredito ciklas vystosi mūsų ekonomikose. Tiek būtų pirmojo klausimo. Aš manau, kad būtinas geresnis supratimas apie tai, kokį vaidmenį turi vadinti finansų sektorius perdodant e, monetarinę politiką, dėgiant ją. Svarbu turėti reikiamas priemonės, makroekonominės politikos priemonės dabar rengiamos, svarbu suprasti, kaip jos sąveikauja su monetarinė politika ir svarbu aiškiai apibriežti, kas uh, turi kokią atsakomybę šioje srityje. Mano supratimu, tai yra ypatingai svarbu. Antras iššūkis yra eurozonos mm, iššūkiai. Krizė parodė, kad ekonominė, ekonominė politika mm, buvo pernelyg menka, jį permenkai koordinuojama buvo. Monetarinė politika buvo pernelyg perkrauta pastaraisiais metais. E, ne tik kaip Europos pilietis, bet kaip ir asmo dirbęs centrinėme banke, galiu palyginti iniciatyvas ir pastangas, kurias dėjo Europos parlamentas ir šis komitetas pastaraisiais mėnesiais, kad būtų galima pasti, sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Kiekvienas bankas turėtų prisidėti prie šių pastangų. E, europinės valdysenos e, būtinumas ekonomikos rytyje yra būtinas. Daugeliu atveju tos ekonominės e, valdysenos, ekonominė ir pinigų sąjungoje trūko. Kai sąlygos geros, regis problemos neiškyla, tačiau tokiamis streso sąlygomis visos tos silpnosios pusės pasirodo e, tikruoju savo masteliu. Eurozona patyrė tai. Esu įsitikinęs, kad mums reikia stiprinti ekonominę valdyseną. Man atrodo tai ne, kaip, ne tik kaip ES piliečiui, bet man tai atrodo kaip ir žmogui, kuris pažįsta šią sritį. Europos piliečiams tai yra ypatingai svarbu ir manau, kad ne tik Europos parlamentas, bet ir visi sprendimų prieėmėjai ir centrinių bankų atsakingi asmenys privalo e, parengti tuos naujus pasirinkimus ir juos taikyti piliečiams tai yra labai svarbu. Europos centrinis bankas ir kitos administracijos struktūros, ne tik stebėsanas, bet, pavyzdžiui, finansų ministerijos, parlamentai e, turi būti įtraukti į šį darbą. Mes stengsimės intensyvinti šios ryšius. Keičiantis valdysenai yra labai svarbu, kad Europos centrinis bankas ir toliau liktų nepriklausomas ir turėtų aiškiai apibrieštus įgaliojimus. Tad mes e, Mes stengsimės, kad įvairių administracijos struktūrų įgaliojimai nebūtų susilpninti, sumenkinti. E, tuo pat metu yra labai svarbu atsižvelgti į tuos dalykus, į tuos sprendimus, kurie bus priimami dėgiant naują valdyseną. Svarbu, kad vyktų diskusijos tarp atskirų administracijos struktūrų, svarbu, kad e, kiekviena iš tų administracijos struktūrų turėtų aiškiai apibriežtą įtenkančią atsakomybę. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, yra monetarnės politikos normalizavimas. Kaip mes žinome, euro zona kenčia nuo gilios ekonominės ir finansų krizės. E, Europos centrinis bankas e, e, turės pakelti palūkanas tiek, kiek jos taps tokio dydžio, kokios anksčiau niekada nėra buvusios. Svarbu, kad monetarinė politika, e, kad monetarinės politikos sprendimai švelniai būtų perkeliami į ekonomikos sritį. E, čia vėlgi administracijos kompetentingoms struktūroms iškils tam tikrų iššūkių. E, netikrumo šiame sektorėje dar yra daug, reikės su to dirbti. Esu įsitikinęs, kad visi šie iššūkiai, su kuriuo susiduria Europos centrinis bankas, uh, turi būti sprendžiami kolegialiai, bendradarbiaujant visiems. Tai pasakytina apie įvairių sričių tvarkymą. E, vykdomoji taryba čia turi suvaidinti svarbų vaidmenį. Manau, kad turime spręsti ir techninius iššūkius taip pat. Aš asmeniškai tikiuosi, kad galėsiu prisidėti prie tų didžiųjų iššūkių sprendimo. Mano profesinė karjera buvo sutelkta uh, prie finansų ir monetarinių klausimų. Aš dirbau e, centrinėme savo šalies banke. Du metus dirbau uh, Tarptautinėme valiutos fonde. Um, dirbau taip pat Laisvajame Briuselio universitete, dėščiau uh, Europos ekonomikos integracijos ir biznio etikos disciplinas, taip pat monetarinės politikos discipliną. Taigi Aš puikiai žinau svarbiausius bankus Belgijoje, kai kuriuose iš jų esu dirbęs. Manau, kad tai leidžia teikti, kad aš žinau verslo kultūros e, klausimus, žinau bankų funkcionavimo reikalus. Buvau finansų ministerijos vienas iš darbuotojų 2000. 2000 perėjau į Belgijos nacionalinį banką, dirbo vykdančiuoju direktoriumi, buvo atsakingas už finansinį stabilumą ir e, buvo atsakingas už mokėjimų sistemą. Aš taip pat dirbau banko valdyboje, buvau stebėtojas, kur dirbau prie uh, rizikos ribojimo priemonių dėgymo. Centrinėme banke dirbau tame skyriuje, kurį mes vadinome Twin Peakso priemonių skyriumi. Bankų priežiūra nėra tas dalykas, kuris yra susijęs tik su institucinių sprendimų uh, E, kažkokių darimų. Svarbu užtikrinti, kad tie sprendimai būtų įdėkti praktikoje. Pastarai dešimtmetį dirbau tarptautinių organizacijų ir komitetų narys šioje srityje. Buvau įtrauktas į sprendimų prieimimo procedūrą susijusi su bankų srities reguliavimu. Manau, kad turiu pakankamai techninių žinių ir patirties daugelį viešosios politikos ryčių, tokių kaip bankas ar viešasis administravimas. Manau, kad labai svarbu yra suprasti atskiras profesinės kultūras. Ap, svarbu žinoti, kokį vaidmenį turi vaidinti finansų ministerijos bankai, atskiri banko padaliniai ir panašiai. Tiek būtų įvadai, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Pirmininkė, dėkoju. Kalbėtus, atsiprašau. Vertėjų pasistengsiu atsakinėdamas į klausimus kalbėti šiek tiek lėčiau. Pirmininkė, dėkoju. Na taip, vertėjams taip, taip, nebuvo labai paprasta, sako pirmininkė. Dėkoju. Sulaukėme jau klausimų. E, į penkių minučių laikotarpės užkirstysime tuos raundus. Prašau, kolega, klauskite. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Išklausiau visų tų techninių paaiškinimų, norėčiau užduoti klausimą ponui Prat. Noriu paklausti, kodėl jis iškėlė savo kandidatūrą iš jas pareigas. Atsakymas dėkoju, tai yra nelengvas klausimas, kadangi jis yra susijęs su mano asmeniu, jis yra labai asmeniškas. Galėčiau pasakyti štai ką. Ekofinas, finansų ministrai, vieningai pasiūlė mane užimti šias pareigas. Mano daugelis bičiuliai siunčia, siuntė man elektroninius laiškus ir sakė, kad reikia atšvesti šitą įvykį. Aš pasakiau du dalykus jiems. Pirmiausia, procedūra juk dar nesibaigė, ar ne? To įrodymas yra tai, kad mes dar čia posėdžiaujame. Antra, tai, ką aš jaučiau, nebuvo kažkokios šventinės emocijos. Tai buvo didžiulės atsakomybės pirmiausia tenkančios e, emocijos, įsipareigojimų prisėmimo emocijos. Aš visada dirbau Europos idealo labui Ir aš nejaučiu jokio poreikio švesti kažką su savo draugais. Tiesiog aš jaučiu, kad aš turėsiu didelę atsakomybę, jeigu užimsiu tas pareigas. Manau, kad tai E, ir būtų tas jausmas, kurį, kuris man šiuo metu labiausiai yra būdingas - atsakomybė būtent. Dešimt metų aš nuolatos e, dirbu su Europos centriniu banku, keliauju ten ir aš manau, kad paskirtas į tas pareigas tiesiog tęsiu tai, ką jau kurį laiką dirbu. Žinau, kad sistema susiduria su dideliais iššūkiais, žinau, kad atsakomybės bus daug e, užėmus šias pareigas, bet tam esu pasirengęs. Dėkoju už tikrai tą sunkų klausimą. Ačiū. Prašau. Dank, Sharon. Dėkoju, Šeron. Pone Prat, dabar mes susidurime su nauja situacija, jį vyrauja nuo praėjusios savaitės, po to, kai eurozonos valstybės nusprendė įvesti pastovę finansinio stabilumo priemonę, kuri turėtų padėti sustiprinti eurą ir kovoti su krize. Jūs pats savo įžangoje kalbėjote apie tai, kad fiskalinė politika, e, jai teko per, per didelis krūvis dėl to, kad ji buvo palikta pati savo pastaruoju metu. Taigi mes dabar turėsime naują stabilizavimo mechanizmą, e, kuris leis pradėti veikti jau pirminėje rinkoje. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate darbo pasidalinimą tarp e, Europos centrinio banko ir tarp to naujo e, Europos finansinio stabilumo mechanizmo, kuris įkurtas siekiant stabilizuoti eurą. Ir kur jūsų veiklos susikirs? Dėkoju. Atsakysiu angliškai. The, um, this diskusijos, aišku, dar nesibaigė. Tad leiskite atsakyti remiantis tuo, ką žinau ir ką jaučiu. Akivaizdu, kad tai, ką jūs sakėte, yra tiesa, monetarinė politika yra tiesiog perkrauta. Svarbu, kad atsirastų naujų mechanizmų Mm, centriniai bankai tada galėtų susitelkti prie savo pirminės misijos. Tai pirmiausia yra kainų stabilumas. Aš manau, tai yra esminis klausimas, prie kurio reikia dirbti. Tai paaiškina, kodėl Europos centrinis bankas ir jo pirmininkas išreiškė nuomonę, jog lankstumas e, dėkiant Europos stabilumo mechanizmą turi būti kuo plačiau taikomas. Mes E, turėtume pakviesti tą naują struktūrą e, pasinaudoti savo įgaliojimais. E, svarbu, kad monetarnės politikos perdamo mechanizmas būtų sklandžiai veikiantis. Mes žinome, kad visų šalių rinkos turi savo specifikos. Mes žinome taip pat, kad tas naujas mechanizmas yra laikinas mechanizmas ir ne visos uh, E, tos priemonės, kurios e, yra siūlomos naudoti, buvo įprastinės iki šiol, ne visos klasikinės. Finansų ministrai ir centriniai bankai turi būti tos struktūros, su kuriomis turi būti glaučiai bendradarbiaujama. Tuo pat metu siunčiamas signalas yra toks. Finansinio stabilumo mechanizmas e, turi būti tas dalykas, kuriuo yra plačiai naudojamasi kol jis, jis dabar yra pernelyg perkrautas. Žvelgiant e, detaliau, yra sunku rasti pusiausvyrą tarp solidarumo, kurio, kurio mums reikia eurozonoje. Tuo pat metu turime įsitikinti, kad paskatos yra teisingos. Jeigu solidarumo ir atsakomybės balansas yra geras, tada viskas yra gerai. Mes ir ieškotume pirmiausia būtent šios pusiausvyros. Todėl aš ir kalbu apie tai, kad tai nėra tik techniniai dalykai, tai yra politinė diskusija. Ieškant teisingų paskatų, e, mes ir turime dirbti mums tenkantį darbą. Norėčiau pakartoti dar štai ką. Visos šios politinės diskusijos, kaip aš jau sakiau savo įvadę, galiausiai turi privesti prie to, kad ES piliečiai pritartų siūlomoms priemonėms, nes neįmanoma yra taikyti taisyklės kažkokias priemonės primetant iš viršaus, priemonės, kurių žmonės nelabai supranta. E, dirbti būtina taip, kad piliečiai suprastų, kas siūloma. Ir aš manau, kad čia parlamentas e, turi suvaidinti esminį vaidmenį. Dėkoju. Aš manau, kad tai tiesą sakant yra svarbu ir centriniam bankui nes e, dėkdamas kainos, kainų stabilumo priemonės Europos centrinis bankas kartais turi priimti vienas ar kitas priemonės. E, na, laikinosios priemonės ne visada yra centrinių bankų veiklos objektas, bet dėl jų būtina tartis. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Aldė atstovai nori klausti. Silvijai, prašau. Bonjour, euh, e, Labą rytą, ponė Pratai noriu pateikti klausimą. Jūs pabrėžėte ir teisingai pabrėžėte, e, kalbėdamas, jog e, piliečiai turi pritarti Centrinio banko veiksmams. Tačiau siekiant užtikrinti banko nepriklausomumą ir siekiant e, pasiekti infliacijos mažinimo tikslus, turint omenyje ekonominio valdymo paketą, kaip reikia užtikrinti, kad uh, nebus atotrukio tarp infliacijos e, suvokimo ir realios infliacijos. Todėl, kad e, Europa iš tikrųjų turi drausmę infliacijos, tačiau, e, infliacijos suvaldymas rytyje, tačiau realiai šitie dalykai suvokiami kitaip praktikoje. Čia yra aišku ir techninio aspekto, ir kitų. Kai jūs klausėte žmonių, ar yra užbėgama už akių infliacijos e, tendencijoms, tai aš galiu pateikti jums e, pakankamai nuraminantį atsakymą. Jūs e, pateikėte klausimą, sakykime, pati, važinėdama Europoje piliečiams, tai labai dažnai galite gauti visiškai kitokių atsakymų, negu kad būna pateikiama atsakymų per apklausas. Pavyzdžiui, Jeigu klausite apie e, kainų didėjimą ir kartais mes gauname labai nerima keliančių reakcijų. Bet šitie dalykai skiriasi, klausinėjant žmonių ir atliekant e, ap, apklausas. Ir kaip reikia suderinti tuos dalykus. Labai dažnai, kuomet žmonės kalba e, apie perkamąją galę, e, kuomet jau klausima e, apie vartojimo krepšelį ir atlyginimą, tai čia yra suplakama viskas į vieną. Ir kuomet e, kalbama apie kainų didėjimą, barometras, pavyzdžiui, e, rodo, jog situacija nėra tokia nerima kelinanti, o kitas dalykas yra reali perkamoji gale. Pavyzdžiui, nes maždaug jau dešimt metų ne Mm, skirtumai neligybė pajamų srityje didėjo ir tai suteikia tam tikrą iliuziją e, žmonėms, e, jog e, Nes su, sutekia iliuziją, jog kainos didėja, nes žmonės neskiria kainų augimo tendencijos, realaus atlyginimo ir uh, perkamosios galios. O dabar, kalbant apie vartojimo krepšelį ir kainų indeksą, tai kainų indekse yra pakankamai mažai tų skirtumų, tačiau man atrodo, kad e, iš tikrųjų reikia dažnai atnaujinti tyrimus šiais parametrais, todėl kad e, neturtingiausiems žmonėms, sakykime, maisto pro produktai sudaro didesnę dalį krepšelio negu kitiems socialiniams sluoksniams ir kad e, E, maisto produktų kainos pakankamai aukštos, tai e, gana daug žmonių atrodo, jog kainos kyla daug daugiau negu yra realiai kainų kilimo tendencijos. E, tad aš manau, kad turėtume atlikti gilesnių tyrimų, pateikiant informaciją šis klausimais. ECR frakcijos atstovais klausėm. Na, sveikinu naujų įgaliojimų suteikimus progą. Džiugu Jūs čia matyti. Esant finansiniai krizai iš tiesų iškyla daug klausimų. Jūsų pirmtakas buvo atvykęs į mūsų komitetą visai neseniai. Mes diskutavome apie centrinių bankų likvidumą, žvelgiant iš Europos centrinio banko perspektyvos. Um, E, da, vėlgi kilo klausimas, kokį vaidmenį vaidins ateitie Europos centrinis bankas ir kaip bus užtikrinama e, finansų sektoriaus priežiūra, kokį vaidmenį turi vaidinti Europos centrinis bankas kaip likvidumo priemonių teikėjas. Ar manote, kad e, Europos Centrinis bankas atlikai tą vaidmenį atvykti. Atsakymas. Aš buvau įtrauktas į šias diskusijas dirbdamas vadinamame Bazelio komitete. Mes e, dirbome, aš dirbau tame komitete, mokėjimų komitete, atsiskaitimų komitete Bazelyje. Manau, kad diskusijos dar nesibaigė, tačiau galiu pasakyti, ką aš galvoju. Mes kūrėme mokėjimo infrastruktūras ir reguliavimo infrastruktūras. Čia mes kalbame ne tik apie tarpusavio keitimasi e, šiais dalykais. Bankė tikslas turi būti vienas, kad finansų infrastruktūros veiktų nepriekaištingai. Tai yra mūsų atsakomybės rytis. Mes norim ir toliau dalyvauti rengiant standartus visoms mūsų aptariamos sektoriaus infrastruktūroms. Ar kalbėtume apie sąskaitų tvarkymą, ar kalbėtume apie mokėjimų sistemas ir panašiai. Taip pat svarbu, kad būtų tinkamai keičiamasi duomenimis su centriniais bankais. Tarptautinis standartų komitetas taip pat yra ta struktūra, su kuria turime bendradarbiauti. Turime tęsti darbą šią linkmę. Norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų e, nusistovėjusių kultūra čia yra skirtinga. Jeigu pažiūrėtumėte, kaip dirba centriniai bankai ir kaip jie žiūri infrastruktūros priežiūrą, pamatytumėte, kad atskirose šalise e, kultūros yra šioje srityje labai skirtingos sukloščiusios, kitokios negu rinkos priežiūro, priežiūros srityje o vienur jinai yra karinio pobūdžio, sakyčiau. Tiesiog prižiūrima, kad sistema veiktų keurą parą ir kad nebūtų jokių sutrikimų. Tačiau reikia ir testinumo planus parengti ir jų buvo parengti e, per ilgus metus. Tai yra taip vadinamoji mokėjimų kultūra. Manau, kad infrastruktūros priežiūra yra irgi mūsų kultūrai būdingas dalykas. Ir manau, kad Bazelio komitete turėtų būti sprendžiama dėl šių dalykų. Kai dėl likvidumo yra dvi filosofinės mokyklos, kurių viena sako, kad bankų įstaigos ar bankai gali kartais pritrūkti likvidumo priemonių tam tikrais būdais. Tačiau kada eks ante vertinimą atlikus reikia numatyti, kad reikia skirti tų likvidumo priemonių. Yra norima, kad e, kredito įstaigos ir bankai būtų atsparūs. Ir akivaizdu, kad Europos centrinis bankas gali pateikti esant tam tikroms aplinkybėms tų likvidumo priemonių. Priešingai negu klasikiniai e, bankai, prastiniai bankai. E, Bazelio komiteto E, ta kompetitinga struktūra nenori vaidinti banko vaidmens. Mes manome, kad reikia imtis ribotų veiksmų. Tai gali būti ribotas, galbūt banko statusas ir banko tikslai turėtų būti riboti. Kai kas sako, kad ne, turėtų būti kitaip kad esant tokiems e, sunkiems laikams likvidumo priemonių teikimas turėtų būti nuolatinis procesas. kredito įstaigos neturėtų būti e, laikomos bankais, net tokios yra diskusijos dabar. Kredito įstaigoms gali prireikti įkvizmų priemonių be abejo, tačiau reikia išsiaiškinti, ar tai yra rutininė veikla, bet tai vertinti gali padėti ex ante e, analizė. Diskusija yra tikrai delikati, kredito įstaigos geografinė padėtis čia vaidina irgi nemenka vaidmenį. Kredito įstaiga, kuris sprendžia šias problemas, turi būti įsikūrus tokioje geografinė, tokia geografinėje zonoje, kur mes galime arba negalime suteikti likvidumo priemonių. Tu, svarbu, kad būtų sustarimai tarp centrinių bankų. Pavyzdžiui, jeigu eurais e, operuoja Londone veikiantis bankas, tai irgi gali šilti klausimų, kaip elgtis. Tai štai atsakymo galutinio asmeninio ne, ne, nepateiksiu dabar, nes Bazelio komitetas dabar diskutuoja dėl šių dalykų. Na ir paskutinė pastaba, nes jūs uždavėte jų tris. ESMA ir centriniai bankai. Kokie turėtų būti šių struktūrų santykiai? Manau, kad jie turėtų būti kuo sklandesnė jie turėtų būti užmėgsti tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu. Abi pusės turi siekti bendradarbiavimo. Nesakau, kad tai būtų tiesiog konsultavimas. Jis ne, turi būti tikras bendradarbiavimas užmėgstas. Parlamente ne viename buvo diskutuojama apie tai, ar rinkų priežiūros institucijai reikia suteikti daugiau įgaliojimų, štai esma vadinamai struktūrai. Na taip, kai kas mano, kad taip. Nes kai kuriuose šalise irgi būtent jos, tos struktūros atsako už turimų kreditų valdymą, tačiau taip yra ne visada. Klausimas tikrai labai kompleksiškas. E, svarbu, kad šios struktūros bendradarbiautų su Europos centriniu banku. Tuo pat metu reikės rasti sistemą, kai nacionalinės struktūros turi suvaidinti joms tenkantį vaidmenį. Tai yra labai svarbu, nes ištikus kriziai būtent jos turės prisimti svarbiausią atsakomybę. E, tai turėtų būti pirmiausia, man regis, e, nacionaliniai centriniai bankai, nes jie turės teikti bankams likvidumo priemonės jų prireikus. Mano svarbiausias susirūpinimas būtų toks. Numatyti laikotarpiai darbų kalendoriuje. 2002 metų pabaiga 2012 metų pabaigoje, atsiprašau kalbėtas. Uh, e, 2012 pabaigoje pereisime prie OTC sistemos, prie reguliuojamos sistemos. Visą tai yra labai sudėtinga, įmanoma, bet sudėtinga. Ir dar lieka daug ką išspręsti standartizavimo srityje ir kredito įstaigų dalyvavimo srityje, ką numatysime, toks gali būti klausimas. Tiesioginiai ir netiesioginiai akcininkai, koks jų vaidmuo turėtų būti, visą tai dar reikia aptarti, visą tai yra labai svarbu ir pakankamai delikatu. E, jūs kaip Europos parlamentas irgi galite šį peizažą, taip sakant, pakeisti, galite uh, siekti didesnio centralizavimo. O dabar vėlgi reikėtų dar išspręsti tinkamai rizikos valdymo klausimą. Tai irgi nelengva ir jūs tą be abejo puikiai žinote. Pirmininkė, dėkoju. Atsakymas pakankamai ilgas, bet labai įdomus. Ar iš žaliųjų kas nors nori klausyti? Ir ne, regis jų nėra. Guoja atstovai, ne? Gotfritai, prašau. Uh, you, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė prat. Pradžioje mes turėjome Mastrichto sutartį, turėjome kriterijus tiems, kurie norėjo įstoti Europos Sąjungą. Ir per keletą minučių, reikis, buvo nuspręsta jų nebūtinai laikytis. Dabar turime kitų dalykų, tokių kaip e, valstybės įsiskolinimas. Kalbame taip pat apie vadinamosius subprime. E, su Maastrichto sutartėtų dalykų nebuvo. Ar jūs iš paskirtas naujus pareigas dirbsite šioje srityje, kaip uh, vėl gražinti vartojimui tas Maastrichto sutarties nuostatas, kurios dabar regis yra netaikomos? Pasakykite, koks yra jūsų B planas Jeigu tokį turite, jeigu nepavyks visko gyventi taip, kaip norite, ką darysit? Prašom. The, the Pasakysiu tokį dalyką dėl tų netradicinių priemonių, kurių ėmėsi centriniai bankai visame pasaulyje, ne tik eurozonos valstybėse. Pažvelkime į faktus ir galėsime konstatuoti, kad kai kurių centrinių bankų e, einamosios sąskaitos yra žymiai didesnės negu anksčiau, o pažiūrėsime, jeigu pažiūrėsime e, į JAV centrinių bankų situaciją, tai matysime, kad e, jie pardavinėja tokius, e, tokias finansinės priemonės, kurios yra susiję, pavyzdžiui, su nekilnojama rinka. Taigi mes dabar susidurėme su didelė finansų krize ir daugelis centrinių bankų, išskyrus ECB, ko galima pasidžiaugti, antrinėje rinkoje supirko netgi privačius vertybinius popierius, todėl e, yra labai sunku nustatyti jų kainą. Ir iš tiesų situacija yra tokia, kaip ir jūs sakėte, ECB taip pat įsigijo tam tikrų vertybinių popierių, tik tai, e, maž, tai buvo mažos vertės poperiai, tai buvo tai buvo paskolų vertybiniai popieriai kredito institutams, e, tačiau eurozona neturėtų eiti šitą kryptimį. Kitas dalykas, kurį jūs palėtėte, aišku, esminė mintis yra tai, kad eurozonoje zonoje yra bendra monetarinė politika ir reikia atitinkamų transmisijų mechanizmų. Taigi, jeigu yra nustatoma palūkanų norma, tai esminė, esminis klausimas yra, kaip ta palūkanų norma atsispindi visose sektoriuose ir ne visose valstybėse narėse dėja veikia šita transmisijų sistema. Ir dabar norėčiau dar grįžti prie prieš tai užduoto klausimo Udo, žinau tik tai vardą, Udo matau, sėdi ir iš tiesų centriniam, Europos centriniam bankui yra labai svarbu, kad būtų toliau vystomas Europos finansinio stabilumo mechanizmas ir kai, e, kai krizė ištinka atskiras valstybės narės, jos turi vykdyti restruktūrizaciją. Tačiau reikia paminėti, kad su šiomis operacijomis yra susijusios rizikos. E, tai yra rizikos susijusios taip pat ir su atsiskaitimais, bet jos yra laikinos. ECB kolegos e, e, dirba priklausomai nuo diskusijų kofine ir tai yra susiję klausimai. Pirmininkė, dėkoju. Bernard Langen. Dėkoju. Pone Prat, jūs iš tiesų turite didelę patirtį darbo Belgijos nacionalinėme banke. Jūs jau pasisakėte dėl obligacijų pirkimo, tai yra laikina, laikina priemonė, tai norėčiau užduoti kitą klausimą. Kaip Jūs vertinate kainų stabilumo e, klausimą, siejant jį su kitais svarbiais aspektais, pavyzdžiui, ekonomikos gaivinimu ir taip toliau? Ir kaip Jūs vertinate palūkanų normos vystimasi, kaip jis bus susijęs su e, kainų stabilumui ir kaip jūs vertinate Europaktą? Dėkoju dėl pirmo klausimo. Tai nėra tradicinis klausimas. E, kai yra siejamas kainų stabilumas su ekonomikos saugum, augimu. Tačiau kita vertus, šitas klausimas galbūt net ir nėra labai aktualu šiandien, nes dabar aktualu yra gražinti finansų rinkų stabilumą ir kainų stabilumą. Tačiau esminis klausimas yra, ar yra pakankamas kainų stabilumas, jeigu žvelgsime į visą finansų ciklą, nes visas finansų ciklas yra labai ilgas jeigu mes bandysime supriešinti kainų stabilumą su ekonomikos augimu, tai čia nerasime daug naujų dalykų. Esminis dalykas yra tai, kad e, būtų siekiama kainų stabilumo. Mes pamatėme, kad e, jeigu lūkesčiai siejami su infliacija yra stabilus, jeigu situacija yra stabili, tai tuomet centriniai bankai turi daugiau veiksmų laisvės, jie gali pasinaudoti tokiamis priemonėmis, kurios e, skatintų e, sandorių ciklą, finansinį ciklą. Ir tai galioja ne tik eurozonos valstybėms, bet ir, bet ir kitos, kitoms, kitiems regionams. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu e, situacija, infliacijos situacija būtų žymiai prastesnė, tai yra e, lūkesčiai seimi su, ta, būtų tikimasi didesnės infliacijos, tai tuomet e, centriniai bankai turėtų pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis. Aišku, čia yra taikomos kažkokios ribos. Tačiau yra labai svarbu, kalbant apie netradicinės priemonės, kurias išprovokuoja atitinkama situacija, reikia daryti viską, kad visa monetarinė politika būtų patikima. Čia dar norėčiau grįžti prie Silvi Guler klausimo. Mes, aišku, turime nuolat vertinti infliacijos tikimumą infliacijos galimybę ir turime turėti omenyje pirkėjų perkamąją galę. Ir tik tai jeigu šie rodikliai yra teigiami, galime teikti, kad infliacijos situacija yra gera. Bet žinau, kad dabar, pavyzdžiui, Vokietijoje vyksta diskusijos dėl atlyginimų. E, tačiau man susirūpinimą kelia kitas dalykas. E, iš vienos pusės, kaip jau minėjau, yra tikslas kainų stabilumas ir jį reikia suderinti su finansų stabilumu. Jeigu atsiranda kreditų burbulas, net jeigu infliacijos procentas yra labai nedidelis, tai jeigu tas burbulas sproksta, tai aišku, jis turės įtakos ir e, kainų. E, pokyčiams ir tai bus neigiami kainų pokyčiai. Tai reiškia, kad ilgalaikėje perspektyvoje tarp kainų stabilumo, e, į kurį mes žiūrime visuomet labai e, trumpalaikėje perspektyvoje, taigi ilgalaikėje perspektyvoje yra ryšys tarp e, kainų stabilumo ir finansų rinkų stabilumo. Jeigu reikia priimti konkrečius sprendimus dėl esamos situacijos, o mes dabar matome, ir jeigu situacija yra tokia, kad nekilnojamo turto rinka ir kreditų rinka e, išgyvena didžiulį pokilį, tai tuomet reikia į tokią situaciją žvelgti ilgalaikėje perspektyvoje, vertinti ją ilgalaikėje perspektyvoje ir tuomet matome, kad tie du tikslai susikerta. Ir todėl atsiranda tokia situacija kaip dabar, kai ECB, remdamasi savo dviem ramščiais, tengiasi kiek įmanoma e, gerinti monetarinę politiką. Tai yra tarsi toksai e, grubus taisyklių rėmas, mes bandome, kurį mes bandome išlaikyti, tačiau kita vertus mes turime prisimti atsakomybę ir už sisteminės rizikas, tačiau čia jau veikia kiti įgaliojimai. Kaip jau minėjau savo įžanginėje kalboje, mes turime užtikrinti, kad Europos centrinis bankas liktų nepriklausomas, kad jis laikytųsi savo įgaliojimų. E, aišku, ECB yra susijęs su tokiais klausimais kaip kainų stabilumas, todėl mes turime labai atsargiai elgtis esamoje situacijoje. ECB e tikslas yra kainų stabilumas ir dabar egzistuojančios taisyklės ir teisės aktai leidžia imtis tam tikrų priemonių. Dėl Europakto, ar galėtumėte kalbėti? Europact. Kai dėl Europakto, galėčiau pasakyti, kad tai yra žingsnis teisinga linkme, tačiau techninių požiūrių dar reikia daug ką nuveikti ir išaiškinti. Bendras centrinių bankų atstovų įspūdis yra toks, kad taisyklės yra nepakankamai griežtos nėra pakankamai automatinių mechanizmų numatyta sankcijoms pritaikyti. Aš asmeniškai remiu tai. Tačiau manyčiau, kad pridurti, kad e, taisyklės ir sankcijos veikia tik tada, jeigu jas remia piliečiai. priešingų atveju galime sulaukti labai populistinės reakcijos. Aišku, didesnis sankcijų taikymo automatiškumas yra būtinas, tačiau tuo pat metu turi būti, turite būti tikri, kad žmonės toms priemonėms pritarė. Na, o tai yra pakankamai didelis iššūkis. Pirmininkė, ačiū. Prašom, kolega. E, e, Jūs nekartą minėjote, kad visas priemonės turėtų pa paremti piliečiai. Tačiau kita vertus, Centrinio banko esminis, esminis dalykas yra nepriklausomumas. Tai kaip jūs bandote tai susijęti? Čia galime pasakyti du dalykus. Pirmiausia, Centrinis bankas turi būti atskaitingas politinėms struktūroms, Europos parlamentui konkrečiai. Ir aš manau, kad Europos Centrinis bankas turėtų turėti galimybę jums paaiškinti, kodėl mes taip daug dėmesio skiriame griežtesnėms taisyklėms, griežtesniai fiskaliniai politikai. E, jeigu jums atrodys priimtina, o jūs atstovaujate ES piliečiams, tai tuomet viskas bus gerai. Manau, kad ES bankas turi būti nepriklausomas, tai yra labai svarbu. E, vaidmuo tenkantis ES bankui yra irgi paaiškinti piliečiams, kodėl tai yra svarbu kodėl taisyklės turi būti taikomos automatiškai, kodėl būtina tiksliai e, ir aiškiai taikyti stabilumo ir augimo paktą. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, Lėja, prašau. Oui, merci. Um... Dėkoju. Centrinio banko, Europos centrinio banko pirmininkas dabar nori parenk, par, paruošti e, viešąją nuomonę e, palūkanų kelimui. E, o tai bus dėl žaliavų kilimo kainų. Taigi tai nėra monetarinė priežastis, dėl kurios kyla palūkanos, o dėl, dėl kitų e, dalykų. Ar jūs manote, kad e, monetarinės pinigų politikos e, griežtinimas yra tinkama politika, kuomet dėl sąnaudų didėja palūkanos? Ir ar nekyla rizika sustabdyti ekonomikos augimą tokiu metu, kuomet tas augimas būna pažeidžiamas ir tokiu metu, kuomet pats centrinis e, bankas kviečia laikytis e, griežtų priemonių, be kita ko ir atlyginimo e, kilimo srityje, nes ponas Trišė sakė, kad atlyginimo nereikėtų kelti dabar, tai būtų klaida. Tad yra griežtos pinigų politikos priemonės, biudžeto griežtos priemonės ir atlyginimų srityje griežtos priemonės. Uh, Mes e, dabar rengiame ekonominės valdysenos e, priemonės ir tai gali atvesti Europą prie ypač prociklinės e, makroekonomikos. Tuo tarpu palūkanos nėra normalaus lygio. Tad kokią poziciją jūs ginsite vykdomoje valdyboje, jeigu bus įmamasi griežtų priemonių monetarinėje pinigų srityje? Aš galbūt pabandysiu pakomentuoti apskritai e, jūsų iškeltą problemą. Jūsų pirmas aspektas tai yra e, sąnaudų didėjimas dėl žaliavų kainų didėjimo, tai yra ne, negatyvios e, pasiūlos sukeltas didėjimas. Tai pati blogiausia padėtis, todėl kad tuomet sukeliamas tam tikras šokas, kyla kainos ir mažėja gamybos apimtis. Uh, kuomet yra paklausos šokas, tai tuomet didėja e, veiklos apimtis, bet didėja ir kainos. Tad e, negatyvios e, pasiūlos problema yra blogiausias atvejis. Aišku, yra abu šitie aspektai ir tai komplikuoja padėti dar labiau. Aš sutinku su jumis, bet kadangi jūs kalbėjote apie pasiūlą, tai aš apie paslaugą kalbėjau. Ir neigiama pasiūla yra iš tikrųjų sudėtinga situacija ir tada iškyla dilema. Ar visų pirma reikia žinoti, ar tai yra laikinas reiškinys ar ne. Dėl žaliavų kilęs šitas reiškinys reiškia e, vartojimo šalyse. Žaliavų vartojimo šalyse gyvenimo lygio pablogėjimą, to tarpu tai aišku geras dalykas e, žaliavų gamintojų šalyse ir pragyvenimo lygio žymėjimas žemėjimas gali būti tinkamai priimtas e, gyventojų ir valstybės arba ne. Ir tuomet e, perdavimo mechanizmas ir šaltinio poveikio amortizavimo mechanizmas gali pasireikšti per, per kainas ar, arba ne. Tokį klausimą taip pat reikia klausti, nes tai galas klausimas. Tad jeigu tai ir vienaip reikia elgtis, jeigu tai yra laikinas reiškinys ir pereinamasis. Taip pat e, reikia vertinti ir kitas sąnaudas, e, atlyginimų sąnaudas bei, bei, bei kitas, analizuojant situaciją. Taip, jūs savo analizėje kalbėjote apie uh, gamybos uh, gebėjimų panaudojimo procentą, nes čia dar yra daug rezervo. Ir norint turėti tinkamą ekonominę politiką, reikia į tai atsižvelgti ir man atrodo, jog šitie dalykai priklauso nuo, nuo valstybių. Toje ir kitoje valstybėje skirtingi yra šitie parametrai, yra valstybių, kur tas procentas yra pakankamai aukštas šiuo ekonomikos ciklu. Todėl e, reikėtų pasižiūrėti, kokia situacija yra tokiuose didelėse valstybėse kaip Vokietija arba mažesnėse valstybėse kaip Belgija. Ir tas, e, tas procentas gali būti didesnis negu kad manoma. Bet aišku, reikia, reikia apie tai diskutuoti. Ir paskutinis aspektas, nebeatsimenu tinkamai nebeatsimenu gerai, kaip jis buvo suformuluotas. Man atrodo, kad paskutinis ir buvo tas aspektas, kurį aš ką tik aptariau, tai tada būtų tiek. Tačiau jūs matote, jog kuomet yra e, neigiama, neigiamos e, pasiūlos šokas, tai iš karto reikia žiūrėti, ar tai pasireiškia per kainas ir ar tas šokas yra nulatinis ar ne. Ir ar ar, ar, ar yra kitų dar pasiekmių. Jeigu nu, nominalinių e, žemų e, palūkanų, pavyzdžiui, 0,1 procento e, taikymas yra, yra pakankamai ilgas dalykas, tai gali būti susijęs su tam tikrais rizikos faktoriais ir būtent jungtinės valstijos mums priekaištauja, kad uh, per, per ilgą laikotarpį taikant tokias žemas palūkanas e, e, gali sukelti didelę riziką, todėl kad patrauklumas padidėja ir iš karto tie pinigai, kurie nori būti e, rentabilizuojami, bando susirasti nišų visur, kur tik yra mažos palūkanos, todėl daug kylančių valstybių bando tuo pasinaudoti ir tai e, sukelia iš karto krizinės situacijos finansų rinkose. Turim žiūrėti į, į tam tikrą pusiausvyrą šioje srityje. Aišku, labai sudėtinga tą pusiausvyrą pasiekti, veikios abejonės, aš tai suprantu. Dėkoju. Kolega Klins turi dar vieną klausimą. Ar galėčiau E, leisti klausti kitam kolegai prieš jūs, nes jis turėtų išeiti netrukus. Finansinė krizė parodė, kad Europos centrinis bankas, kaip ir kiti centriniai bankai, yra atsakingi ne tik už pinigų vertės stabilumą, bet ir už visos finansų sistemos stabilumą. Ir e, tai bankas įrodė imdamasis netradicinių priemonių, ką jisai darė kartu su vyriausybėmis. Ir būtent šiame kontekste reikia pabrėžti, kad Centrinio banko nepriklausomumas buvo apribotas. Jau norėčiau paklausti, ar jūs pritartumėte man, kad e, e, e, tarp Europos Centrinio banko uždavinių turėtų būti įrašyta tai, kad jis yra atsakingas ir už finansų sistemos stabilumą. Ir antras klausimas, Graikijos šiumetinė paskolų e, dalis sudarys apie 150 procentų. Ir e, buvo atlikti tam tikri tyrimai ir, buvo, ir jų rezultatas yra toks, net jeigu taikysime pačius optimistiškiausius scenarius, Graikijai niekada nepavyks išmokėti tų skolų. Taigi ar jums netrodo, kad reikia nubraukšti, nubraukti radikalų brūkšnį, e, per kurį būtų E, sumažinta Graikijos skola iki 100 procentų ir tada viską pradėti iš naujo, nes iš tiesų negalima elgtis taip, lik nieko nebūtų atsitikę. Question, I, I, I Na, norėčiau pasakyti, kad jums nepritariu kai kuriais klausimais. Aš labai rimtai žiūriu šios klausimus. Programų yra daug, buvo įdėta daug pastangų E, su Graikija mes diskutavome, su jos esu diskutavome. Manau, kad tiesiog reikia šiek tiek laiko. Reikia prailginti programų veikimo laikotarpis. Kaip jūs laikas reikalingas. Mačiau kitose šalise, kad didelis įsiskolinimas lyginant su BVP, ir Belgija čia galėtų pavyzdys, e, vis dėlto susitvarkė su problema. Na, jūs teisus dėl vieno Ekonominis augimas yra esminis dalykas. Jeigu nominalus augimas bus pakankamas sumažinti šiai skolai, viskas bus gerai. Čia mes duodame laiko, duodame šansą. Tai būtų dalis atsakymo iš jį klausimą. Antra. E, svarbu yra skolos restruktūrizavimas. labai atidžiai reikia pasverti, kokios pasiekmes galėtų turėti vienu ar kitų sprendimų prieimimas. Jeigu ta skola būtų, taip sakant, eksternalizuojama, kokiu pasiekmiu tai galėtų turėti. Kai kas sako, kad tai yra neigiamas dalykas, kiti sako, kad poveikis gali ir nebūti labai neigiamas. Aš manau, kad reikia šiuo atveju programai gyvendinamai Graikijoje tiesiog suteikti šansą. Programa nelengva, niekas to neginčia. Tačiau šalims reikia e, duoti šansą, o ne pradėti iš karto sakyti, kad jums niekad nepavyks, nieko jos gero nepavyks. Nes aš manau, šalis turi dėti pastangas vykdomus restruktūrizavimo veiksmus ir panašiai. E, atsakydamas jūsų antrą klausimą, galiu pasakyti, kad taip, iššūkis yra iš tikrųjų realus. Klausimas privalo būti diskutuojamas. Aš manau, kad galime atlikti monetarinę analizę ir galime laikytis dviejų ramščių požiūrio. Mes turime atsižvelgti į e, egzistuojantį balansą ir kreditų e, duomenis. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į pinigų teikimo aspektą ir pažiūrėtumėte, kaip tai vyko iki krizės, tai akivaizdu, kad ateityje Ši informacija turi būti naudojama monetarinių sprendimų srityje ir tik tai ten. Aš manau, kad būtų pavojinga suteikti kam nors papildomus įgaliojimus, nes kai kalbate apie finansinį stabilumą, dirbate su daugybė administracijos struktūrų. Jūs tvarkote su mokesčių mokėtojų pinigais, tvarkote su privačiaja skola. Sprendimai čia dažnai būna grinai politiniai. Ir jeigu būtų padarytas kažkoks in, institucinis pasirinkimas, tai tuomet e, atsakomybė kompetentingų struktūrų būna susilpninta, aš to nenorėčiau siūlyti. Aš manau, kad egzistuojančios taisyklės jau palieka pakankamai veiksmų laisvės imti atsakomybės įtvirtinant finansinį stabilumą. Kainų stabilumas, monetarinis stabilumas yra svarbus dalykai be abejo. Bet sprendimai šias rytyje turi būti labiau toleregiški, negu kartais buvo padaryti iki šiol. Tai yra tos pamokos, kurias mes manome išmokome. Du klausimai buvo užduoti dėl šito. Ir galiu pasakyti, kad centrinio banko atstovams yra reikalinga informacija, kurią teiktų priežiūros institucijos. Tai neturėtų būti sunku. Ta institucija, priežiūros institucija turi dalytis informaciją su banku dėl, pavyzdžiui, monetarinės politikos ir dėl kitus ryčių. Europos centrinis bankas ar centriniai bankai neturi e, to daryti ir teikti informacijos. Aišku, svarbu e, gauti informaciją apie finansinės sistemos veikimą. Tai yra tiesa, tačiau e, patys centriniai bankai tiesioginės priežiūros nevykdo ir dėl to jie nėra svarbiausi informacijos teikėjai. Na, suprantama, šis rytis irgi yra ta, kur iššūkių dar lieka daug. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū. Gei. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad palengvinote man užduotį, nes atvyko airijos užsienio reikalų ministras, turiu su juo susitikti. Norėčiau pasakyti štai ką. Vieninteliai žmonės, kurie prisėmė atsakomybę airijos mokesčių mokėtų atžvelgių, buvo ne centrinis bankas koks nors ar dar kažkas. Aš norėčiau pasakyti, kad problemų airijoje iškilo didžiulių užsienio investuotojai buvo investavę uh, Airijoje. Nieko neprisidėjo, užsienio bankai dirba ir nieko neprisidėjo sprendžiant uh, krizę. Įsiskolinimai Airijoje yra didžiuliai, siekia nuo 40 iki 200 procentų. O Airijos mokesčių mokėtojai moka už bankų gelbėjimą vieni. Tai, sakyčiau, buvo šiek tiek neatsakingas sprendimas. Apmokestinimo procentas yra nustatytas toks, kad dabar Airija tiesiog tapo atpirkimo ožių. Nežinau, ką darysim su principu laisvė, lygybė, eurolybė, bet šiuo atveju Airijai šis principas yra tikrai netaikomas. ES interesas neturėtų būti iš kokios nors valstybės narės reikalauti prisimti kaštus, kurie tai valstybė yra nepakeliami. Ir taikomos palūkonos tokios, kad šalis gali žlugti. Atsakymas, na, suprantu situaciją. Galiu privačiai su jumis aptarti šią situaciją. Tačiau aš esu centrinio banko būsimas atstovas galbūt ir aš čia nenoriu kalbėti apie centrinio banko atsakomybę šioje srityje. Kaip sakiau anksčiau, aš manau, kad Europos centrinis bankas ir kiti centriniai bankai turi sekti ekonominį ciklą e, detaliau, negu tai buvo daryta iki šiol. Mes nuolatos savo bankininkų apie tai kalbame. Mes žiūrime ne tik į finansinį ciklą, bet žiūrime ekonomikos ciklą taip pat. Jūs kalbate apie atsakomybę, apie bankų tratumą, apie airijos bankų padėtį. Na, centrinio banko atsakomybės čia aišku nėra. Mes labiau turime paisyti finansinio ciklo, tą aš jau sakiau. O infliacija nevienodai supurtė visas ES valstybės. Dėl susikloščiusios padėties ne vienam tenka atsakomybė, kad yra taip, kaip yra ar dėl naštos jūs pritarėte man, kad negalima reikalauti šiandien šalies prisimti visą naštą vienai? Atsakymas. Na, aš nežinau, kokios tos naštos ribos. Aš suprantu, su kokie sunkumai susidarė jūsų šalis. Vienas dalykas, kurį žinau iki krizės, aišku, dabar, kai viskas įvyko, be pigų kalbėti – Tačiau kolegos iš Centrinio banko ir priežiūros institucijų jau dirbo prie tokios patyties, kokią jūs čia apibrėžėte. E, reikėjo anksčiau priimti rezoliuciją, taisyklės griežtas, taisyklės, kurios nebūtų leidusios susiklosčius, tai, tai tokia situacija, kokia susiklostė dabar. Reikėjo numatyti aišku problemų sprendimo mechanizmą, kad nebūtų į kampą įsprausti mokesčių mokėtojai. Na, aš matau, kaip jūs tvarkotės su dabartinė padėtimi. Tiesiog manyčiau, kad dabar politikų sprendimai yra reikalingi. Nors suprantu, kad šaliai tai yra iš tikrųjų tragedija tokia situacija, kaip susiklošius yra dabar. Dėkuoju. Kei. Ačiū, ponė pirmininkė. E, užduosiu savo klausimą ir bėgsiu pristatyti savo pranešimą į kitą komitetą. Man klausimas būtų toks Europos centrinis bankas yra atsakingas už suverenius skolų tvarkymą daugelį valstybių narių. Tai aš norėčiau paklausti, ką, kokį vaidmenį vaidins savanoriški apsikeitimai. Uh, kokį vaidmenį vaidins šiame kontekste netesėtų greitų įsipareigojimų apsikeitimas. Norėčiau pasakyti štai ką, atsakydamas. Daugelį šalių problemos yra rimtos. Aš sakiau savo įvadinėme žodyje, kad jeigu kalbėsime apie Amerikos centrinį banką, jūs ten paliekate tam tikras garantijas indėlius tam, kad galėtumėte gauti likvidumo priemonių. Toks yra veikimo principas jeigu dažnai yra kreipiamasi tiesiog į rinką, ieškant likvidumo priemonių. Rašytiniuose klausimuose buvo žaliųjų, man atrodo, klausimas dėl, mokeš, dėl, dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Jeigu pažvelgtumėte į rašytinį atsakymą, pamatytumėte, kad aš ten kalbėjau apie kainų formavimo mechanizmą. Ir tuomet tų vertybinių popierių, e, tie vertybiniai popieriai gali būti integruoti į šį mechanizmą. Ir tuomet, jeigu pripažįstame, kad šis mechanizmas yra taikytinas, tai tuomet galima pritaikyti įvairiausius kainų formavimo metodus. Aišku, šiems vertybiniams popieriams yra reikalinga daugiau skaidrumo, taikyti. Svarbu, kad centrinė tam tikra struktūra prisimtų įsipareigojimus dėl apmokėjimų tų vertybinių popierių. Iki 2012 metų mes turime šį sektorių sutvarkyti. Kai dėl jūsų minėto apsikeitimo neapmokėtais popieriais prekyba, skolintais vertybiniais popieriais, kai kas sako, turėtų būti apskritai draudžiamas dalykas, aš to nesu įsitikinęs. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų klausti, gerbiami kolegos? Dėkoju, Šaron. Dėkuoju taip pat ponui Pratui, dėkuoju už atsakymus. Noriu pateikti tokį klausimą jums. Aišku, kad reikia veikti mažinant įsiskolinimą, tačiau tos priemonės, kurios taikomos, vis dėlto atveda prie recesijos. Aš turiu tokį klausimą, ir ne tik tai dėl Graikijos. Ką Jūs manote apie tą mintį, kuri buvo aptarta prieš vadovų tarybą, o būtent suteikti e, nuolatiniam stabilumo mechanizmui galimybę pirkti akcijas antrinėje rinkoje. Europos centrinis bankas tai daro spręsdamas likvidumo problemas ir suteikti valstybėms e, galimybę mažesnėmis e, palūkanomis išpirkti jų skolą. Ar vidutinės trukmės laikotarpiu tai pasiteisintų? Aš nesu tiesiogiai susijęs su tomis vėliausiomis diskusijomis. Mano kolegos centrinėme banke mano, kad reikia turėti stabilumo mechanizmą, kuris būtų pakankamai platus, kur būtų plačiai taikomas lankstumo principas. Priemonių turi būti pakankamai. Turėtų būti skirtumas tarp to, kai perkama antrinėje rinkoje ir, skolin, ir pinigų skolinimo kuriai nors šaliai. Aš man labiau patinka antroji priemonė Nes aš manau, kad geriau šaliai paskolinti pinigų, kad ji galėtų pirkti pati. Aišku, jeigu pasirinkamas toks sprendimas, tai tuomet teks e, lėšų rasti daugiau, tačiau privačioje rinkoje vyksta tokie dalykai, kai kompanijos susiduria su sunkumais ir panašiai. Tad aš manau, kad tas faktas, kad kai kurie pirkėjai tos valstybės skolos būtų aiškus ir žinomi yra labai svarbu. Svarbu, kad būtų aiškios kainos. Jeigu ketiname pirkti, turime žinoti, kaip reaguos rinka. Turime žinoti, kokios yra mūsų ribos, kurių reiktų neperžengti. Na ir galiausiai lėšų pateikimas jų dažnai nebūna lengva veikti. Jeigu perkama atrinėje rinkoje lėšų reikia dar daugiau. Tačiau diskusijos, kaip jau sakiau, čia dar nesibaigė. Svarbiausia mintis būtų tokia. Yra būtina užsitikrinti, kad stabilumo fondas bus aprūpintas visą eilę priemonių. Jeigu teisingai supratau, dabar plačiai apie tai yra kalbama. Pirmininkė, dėkoju klausimas. Ačiū, turiu du klausimus, kurių vienas labai paprastas, užteks pasakyti taip ar ne. Kolegė Podimata, man rodos irgi panašiai norėjau klausti. Aš skaičiau jūsų atsakymus į klausimus. Ir dar turiu paprastą klausimą. Ar manote, kad yra priimtas protingas sprendimas Europos parlamente nes mes kalbėjome apie ap, finansinių sandorių apmokestinimą ir pritarėme jam, jūs manot, kad tai yra protingas dalykas. Aš paprastai neatsakinėjau taip ar ne. Leiskite pasakyti dar štai ką. Aš nesu įsitikinęs, nenoriu vertinti jūsų sprendimų prieimimo. Sprendimas buvo priimtas parlamente ir tiek. Tačiau aš dar galutinės nuomonės čia neturiu, nesusitikinęs, kad reikia apmokestinti finansinius sandorius. Skaičiau jūsų komiteto dokumentus ir turiu pasakyti, kad man jie pasirodė įdomus. Nors nesusitikinęs dėl apmokestinimo reikalingumo. Aš mačiau, kad siūlymas yra toks siūlyti komisijai dirbti ir pasižiūrėti, kiek tai yra įmanoma įdėkti tokį apmokestinimą. Aš esu skeptikas šiuo klausimu, tačiau mano surpinimas netiek yra mokesčiai, nes e, tai nebus mano darbus rytis. Man reikia užtikrinti, kad būtų užtikrintas kainų stabilumas šio apmokestinimo įdėgymo dėka ir taip pat užtikrinti, kad rinka tvarkingai veiks. Aš nežinau, ar visus nesklandumus šis sandorio apmokestinimas galės ištaisyti. Tačiau, aišku, reiktų pasižiūrėti pirmiausia dar į šį siūlymą. Dar kartą, bet nesu įsitikinęs. Na, jūs galbūt liberalas ir sviruojate. Manau, kad šiandien nevyksta jokių posėdžių, ne, nepaminint, kas vyksta Japonijoje. Kaip manote, ar tie įvykiai Japonijoje turės poveikį ES ekonomikai, valiutos e, padėčiai ir panašiai? Kaip bus su palūkanomis? Aš manau, kad kalbant apie valiutų stabilumą, šitie klausimai yra esminiai. Atsakymas. Tikiuosi, ne, kol kas mes kalbame apie tragediją. Dar ne, ta tragedija dar nėra pasibaigusi. Uh, matome, kad kainų analitikai jau komentuoja, kas ir kaip. Mums, kaip žmonėms, e, reikia suprasti, kad vyksta tai, kas vyksta, o prognozuoti ir komentuoti yra mūsų darbas. Žinoma, tie visi įvykiai turi įtakos. Rugsėjo 11-osios įvykiai, pavyzdžiui, irgi teko spręsti, žiūrėti, kas, įv... kas įvyks. Vienas iš tų dalykų, kuriuos nuveikėme pastarosiomis dienomis, yra toks. Mes Matėme, kad infrastruktūros veikia plius minus sklandžiai Japonijoje. Mes dabar žiūrime į tai, kaip akcijas perka ir parduoda Japonijos bankai. Mes iš karto susisiekėme su tenykščiais bankais, mokėjimų sistemos Japonijoje E, turto valdymo sistemos veikia patenkinamai. Mes gauname vis naujų žinių, atnaujintų žinių apie situaciją ten. E, platesnis poveikis, koks būtų, yra nelengva apie tai kalbėti. Aišku, energetika pirmiausia yra tas rytis, kur iškyla mūsų galvose, kai kalbame apie padėtį susiklošusioje Japonijoje, nes jiems reikės energijos E, brandolinė energetika, taip pat jos reikalingumas iškelia įvairiausių klausimų. Klausimas dėl nesaugumo yra svarbiausias. Dabar visas pasaulis apie tai šneka. Buvo minėti artimieji rytai ir kiti regionai. Finansų krizė dar nėra išspręstas dalykas. Tad čia atsiranda dar papildomo netikrumo, kas aišku neigiamai veikia susiklošiusią padėtį. Tiesiog pažiūrėkime, kas susiklostys jeigu su 95 metų žemės drebėjimu palygintume situaciją, nežinau, ar tai yra įmanoma, nes ir dabar, kaip sakiau, tragedija ta dar nesibaigė. Katastrofa ta tebe vyksta, jeigu pamatytumėte, kas vyko aukštesniais metais, matote, kad produkcija, tai yra gamyba gali smukti tam tikrų laikotarpių, paskui jinai vėl pašoka į buvusį lygį. O dabar sunku ką nors sakyti. Per pastarąsias dienas mes matėme, kad akcijos, e, akcijų kaina krito, augo, vėl krito. Vėlgi, dar nežinau, kaip vertinti bendrai susiklošiusią padėtį. Valstybės skola Japonijoje irgi yra tas klausimas, kuris irgi iškyla, kalbant apie Japoniją šiandien. Pirmininkė, turime laikytis daugiau disciplinos nes laiko svarbu neįkvoti be reikalo. Prašom klausti. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mūsų parlamentas jau du metus siekia to, kad komisija mums pateiktų pasiūlymą dėl krizės iššūkių sprendimo mechanizmo ir pasižiūrėję į darbo atverkę galime konstatuoti, kad mes nepasiekėme jokios pažangos. Tai reiks dar kartą klausti komisijos. Taigi mano pirmas klausimas būtų toks. Europos vadovų taryba leid, leido tokią galimybę, kad pagal stabilumo mechanizmą būtų galima pirminėje rinkoje supirkti e, valstybių obligacijas. E, Ar jūs įsivaizduojate, kad tos valstybių obligacijos bus platinamos ir antroje rinkoje, ar centrinis bankas turėtų suteikti kreditus tokioms valstybėms, kad jos galėtų finansuoti savo įsiskolinimą? Antras klausimas. E, bendros euro obligacijos. Tai yra dar neišspręstas klausimas, ar tai sukurtų mokę rinką, likvidžią rinką, kuri galėtų konkuruoti su JAF rinka. Aš pats sakyčiau taip, todėl norėčiau jūsų paklausti, e, kaip jūs tikitės, kiek sumažės obligacijų leid, išleidimo kaštai, jeigu bus sukurta tokia bendra europinė obligacijų rinka? Labai trumpai atsakysiu. Klausimas sudėtingas. Dėl krizės sprendimo mechanizmo jūs esate teisus. Aš manau, kad būtina atlikti reguliavimo reformą, nes čia pažangos dar padaryta nedaug. Net jeigu e, pažiūrėtumėte, kaip buvo bandom užtikrinti, kad bankai dirbs saugiau, e, ne, nėra čia nuveikta daug. Tai yra svarbiausia užtikrinti. Komisija nuveikė rimtą darbą. Tačiau Norėčiau pasakyti, kad kitur to apetito naujovėms nelabai jaučiama. Mes mokame didžiulę kainą už nepasirengimą tai kriziai. Suprantu, ką jūs sakote, tai tam pritariu šimtų procentų, aš manau, tai yra prioritetas. Aš manyčiau, kad turėtų Europos centrinis bankas, jūs klausite, ar centrinis bankas turi skolinti pinigus pirkimo centrinėje rinkoje, aš manau, ne. pasisakoma ne į mikrofoną. Nežinau, kaip dirbtų tas pirminis mechanizmas, bet sąlygų reikiamų tam nėra, tad man daug kas tebėra neaišku. Norėčiau pasakyti tai, ką sakiau. Centrinis bankas nėra ta struktūra, kuri, tu, kuri turėtų pirkti antrinėje rinkoje galbūt, na, jūs suprantama, kalbate apie perdavimų kažkokį mechanizmą ir panašiai, tačiau aš manau, kad reikėtų tuomet kalbėti apie apskritai Centrinio banko pareigų ir sistemos pertvarkymą. Kol, kol kas tai nėra padaryta, tad štai. Dėl euro obligacijų. Vėlgi. Iš principo, čia dalykai yra tokie patys. Galbūt susiformuos likvidi rinka ateityje Kai kurios šalis, pavyzdžiui, gali būti pažengusios toliau. Vokietijoje, pavyzdžiui, palūkanos yra pakankamai žemos, lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Tačiau, kadangi paskatų mechanizmas neparuoštas, sunku apie tai kalbėti. Jeigu išli išleidžiame euro obligacijas, mes turime turėti ir solidarumo mechanizmą. Abstrakčiai paleisti į apyvartą kažkokius vertybinius popierius negalima, nes to skatinimo mechanizmo mes neturime, solidarumo mechanizmo neturime. E, yra kalbama apie rausvasias euroobligacijas, melsvasias euroobligacijas, tačiau sąlygų kol kas tam juk nėra. Bijau, kad sąlygų dar nėra, bet dirbti šią kryptim reikia nagrinėti šios klausimus reikia, bet laikas dar nėra atėjęs e, euroobligacijoms. Pirmininkė, ačiū. Turime du klausimus. Lyza ir Astrid, prašom. Obrigada. É sempre um prazer tê-lo entre nós e dėkoju visuomet puiku Jūs matyti mūsų posėdžiuose. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Mes esame piliečių atstovai ir todėl mums yra labai sunku piliečiams atsakyti, kai jie klausia, kodėl atsitinka taip, kad mes nuolat viešai diskutuojame apie valstybių, eurozonos valstybių narių bankrotą. Ar Europa galėtų pateikti kažkokią, kažkokį problemos sprendimą, e, išspręsti bankų problemas? Taip pat norėčiau pratesti, kaip, ką, ką pasakė kolega Garcia Margalijo, kokį vaidmenį galėtų vaidinti en, e, Europos centrinis bankas ne tik dėl sisteminių rizikų, bet ir bendradarbiaudamas su e, valdybomis. Mes čia matome tam tikrų pokyčių, kurie mums kelia susirūpinimą. Norėtume išgirsti jūsų kaip eksperto nuomonė šiuo klausimu. Čia e, Europos parlamente mes nuolat kalbam apie europinį sprendimą, mes netgi parengėme rezoliuciją dėl bankų krizės, e, taip pat išnagrinėjome komisijos pasiūlymą, kuriame sakoma, kad turi būti kuriami nacionaliniai fondai, kurie būtų bendro Europinio fondo dalis. Tačiau iš tiesų e, tai yra visiškai priešinga tam, ko mes, Europos parlamentas, siekiame. Buvo priimtas sprendimas kovo 11 dieną ir aš tiesiog pacituosiu. E, Eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovų pareiškimą. Visos valstybės narės turi įsipareigoti pateikti konkrečius planus, e, kurie atitiktų valstybės įsiskolinimo kovą su valstybiniu įsiskolinimu. Taigi e, kalbam apie tai, kad į streso, tą vadinamą į streso testą turėtų reaguoti valstybės narės. Ir toliau yra sakoma, stabilumas turi būti stiprinamas, valstybės narės turi įsipareigoti priimti nacionalinius teisės aktus dėl bankų e, laikydamiesi ES teisinės įgyties. Tačiau iš tiesų e, čia yra problema too big to fail mes matome, kad valstybės narės, jau matome, kas dabar vyksta kai kuriuose valstybėse narėse. Galėčiau tik pritarti tam, ką jūs pasakėte. Jau anksčiau iš dalies atsakiau iš šį klausimą, kalbėdamas apie tai, kad mes dar kol kas neišsprendėme esminio klausimo, tai yra kaip reikia nugalėti krizę. Todėl dabar pabandysiu kalbėti trumpai. Kitas dalykas yra labai sudėtingas klausimas dėl finansų sistemos priežiūros. Gerais, kai būna geri laikai, dabar pakalbėkime apie tos geruosius laikus, e, gerų metų ta bankų priežiūros sistema taip pat turėtų tinkamai veikti. Taigi, jeigu kažkada normalizuosi situaciją, tai ta sistema turėtų būti veiksminga. Anksčiau buvo labai sudėtinga siūsti perspėjimo signalus dėl krizių, dėl e, kredito nekilnojamo turto burbulų. Aš pats dirbau banko e, valdyboje ir iš tiesų tikrai buvo labai sudėtinga vykdyti tą priežiūros veiklą. Jeigu mes pamatydavome, e, kažkokį, kad kažkokioje valstybėje narėje yra labai aiškios nekilnojamo turto, labai aukštos nekilnojamo tur, turto kainos. Ir kai mes kalbėdavome su tos valstybės atstovais, jie mums sakydavo, ne, iš tiesų e, tokia yra E, tokios yra kainos ir yra labai sudėtinga kažką čia padaryti, tokia yra situacija rinkoje, taigi yra labai sunku, sudėtinga kalbėti apie nepriklausomą instituciją, kuri siūstų tuos perspėjimo signalus. Ir būtent e, geruoju metu yra labai sunku siūsti tuos pavojaus signalus, o mes turime e, kalbėti apie stipresnės prevencinės priemonės. Tačiau praktikoje įgyvendinti tokius dalykus yra dar sudėtingiau, nes tai yra labai sudėtingas politinis klausimas, todėl e, tai yra vienas didžiausių iššūkių, e, kuris mums tenka ir kurį mes suvokiame. Kova su krize ir kaip mes į tą kovą galėtume įtraukti piliečius. E, čia šioje srityje jau įvyko daug dalykų, tačiau esminis klausimas yra, kokia tvirta yra, kokia patikima ta sistema. Man atrodo, kad mes apie tai net nekalbame, daug kalbame apie likvidumą, tačiau e, apleidžiame e, atitinkamas institucijas. Atitinkamos įstaigos, e, kurios veiktų kurios užtikrintų sistemos veikimą. Tai yra esminis dalykas, apie kurį mes nekalbame. CCP yra kitas svarbus dalykas, e, tačiau mums dar trūksta tam tikrų teisinių nuostatų šioje srityje. Taigi mums reiks dar daug nuveikti, bet, jau, bet komisija tikrai labai daug nuveikė šioje srityje nuo, nuo krizės pradžios. Na, ne penkių komisijos, jokių būdų. Tiesiog aš ties konstatuoju, kad ši tendencija yra pavojinga. Sutinku. Sutinku, nes Europos fondui būtų suteikta galimybė kištis į bankų veiklą. Aš dirbau darbo grupėje kartu su komisija šio klausimu. Iš pradžių buvo linkstama sakyti, na taip, bankai turi laikytis sąžiningai, bet turi būti tam tikras fondas, kuriuo bankai galės naudotis ir panašiai. Dabar daug kalbama apie apmokestinimą dėl valiutų panaudojimo ir panašiai. Kai kurios šalis sako, kad na štai mūsų bankai ir taip yra pakankamai apmokestinti, nebėra reikalo jiems naujų mokesčių taikyti. Ir apetitą šitai priemoniai, sakyčiau, sumažėjo pastaruoju metu. Uh, pirmininkė. Na ir paskutinis klausimas. Astrida, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas uh, trišė mus e, perspėjo, kai buvo čia dėl mokesčio už finansinius sandorius, sakydamas, kad e, kalbėdamas apie ES ir eurozoną, apie to mokesčio taikymą šituo lygmeniu. Ir jisai ilgai kritikavo automatinio indeksavimo, atlyginimo indeksavimo sistemą. Ar jūs pritarėt ponui Trišė, ar ne? Taip. Dėkoju už abu šitos klausimus dėl e, mokesčio už finansinius sandarius. Aš e, manau, kad tai yra verta svarstymo tema, tačiau aš pateiksiu savo nuomonę. Aš nemanau, kad. E, bet jau man svarbus tikslas šitam kontekste yra kainų mechanizmas finansinėse rinkose ir mes matome, jog nes kainų nepastovumo aspektas e, čia yra vienas svarbiausių parametrų. Kitas e, aspektas, kuris buvo aptartas parlamente, tai yra pajamos. Aš e, manau, kad mes turėtume uh, išnagrinėti pasiūlymus labai atidžiai. Aš manau, kad e, pateikti dokumentai yra dabar daug geresnės e, kokybės ir diskusija yra daug e, turiningesnė negu prieš dešimt metų šito klausimu. Todėl galbūt kai kam ir verta taikyti šią sistemą, bet aš vis dėlto skeptiškai žiūriu dėl rinkų funkcionavimo tikslo. Price Discovery Mechanism tai yra svarbiausias tikslas, nes aktyvų rinkose tas funkcionavimas nebūtinai pagerės. Toliau e, indeksavimas. Tai labai jautri problema mano šalyje. Aš manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad mechanizmai, kokie jie bebūtų, nes tai gali būti e, administruojami kainų mechanizmai, reikia užtikrinti, kad kuomet yra negatyvus e, šokai dėl e, žaliavų, pavyzdžiui, kad būtų institucinių mechanizmų tokiais atvejais, kurie uh, E, amortizuotų tas neigiamas pasiekmes ir apsaugotų tam tikrus rinkų dalyvius, pavyzdžiui, tuos asmenys, kurių e, atlyginimai yra indeksuoti o kitų, kitų atlyginimų atžvilgių. Tas e, neigiamas šokas visuomet turi įtakos valstybės turtingumui neigiamas. Ir tas negatyvus pasiūlos e, šokas taip pat gali turėti neigiamų pasiekmių kainoms. Belgijoje ir Luksemburgė taip pat yra indeksavimo mechanizmas ir po pirmojo naftos, po pirmosios naftos krizės bangos šis mechanizmas apsaugojo didelę e, gyventojų dalį, tačiau Belgijoje mes pakeitėme tą indeksavimo mechanizmą ir pabandėme izoliuoti jį nuo negatyvios pasiūlos šoko. Ir dabar, aš manau, Belgijos indeksavimo sistema nėra pakankamai atspari tokio pobūdžio šokams. Diskusija vyksta diskusija, e, Belgijoje vyksta diskusija, kaip reikėtų peržiūrėti šitos dalykus, jeigu yra neigiamas pasiūlos uh, šokas dėl žaliavų, kaip užtikrinti, kad tai neatsilieptų labai greitai įmonių kaštams, sąnaudams. Nes tokiais atvejais reikia, kad instituciniai mechanizmai atitinkamai veiktų. Mes pabandėme neutralizuoti dalį neigiamą pasiūlos šoką, pavyzdžiui, e, tabako gaminių kainų pakelimai per, per šitos indeksus buvo neutralizuoti. Tačiau esminis klausimas yra toks, ar reikia dar neutralizuoti ir kai kurios kitus parametrus. Kaip ten bebūtų, e, Belgijos infliacijos lygis yra aukštesnis už eurozonos vidurkį infliacijos. Tačiau ne tik tai indeksavimo mechanizmas, bet ir e, vadinamosios administruojamos kainos ir kon konkure konkurencijos funkcionavimas rinkoje taip pat turi tam įtakos ir pozicija tam tikrų rinkos dalyvių taip pat. Tad turime žiūrėti į visą tai visame kontekste ir ne, ne tik tai indeksavimą. Bet aišku, indeksavimo srityje taip pat, be jokios abejonės. Okay, thank you very much. That's the... Dėkoju. Baigiame klausimus. Ir dabar liksime diskutuoti tarp kolegų, e, žmonių, kurie nėra Europos parlamento nariai, turėtų palikti dabar salę.